Labas rytas, ponios ir ponai, kolegės ir kolegos, posėdis pradedamas. Pereisime prie darbotvarkės. Pirmasis darbotvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl tarybai pirmininkausiančio Kipro veiklos programos. Noriu pasveikinti Europos parlamente tarybos pirmininką poną Demetris Kristofijas. Sveiki atvykę, ponė prezidentė, žodis jums. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Labas rytas, ponia Europos parlamento pirmininkė, ponia komisijos pirmininkė, garbus frakcijų posi, pirmininkai, garbus parlamento nariai.